Dobry wieczór, witam Państwa. Kolejnym punktem porządku. Labas vakaras, ponios ir ponai. Toliau pagal darbo atvarkę e, Izabel Toma pranešimas, kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje. Žodis poniai Tomas keturioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė.